neliečiamybę pagal 9 straipsnio pirmąją dalį darbo tvarkos taisyklių šis prašymas yra perduodamas Teisės reikalų komitetui. Pone Renate Weber paliko